Wir haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt. Ich möchte. Tęsime viešai posėdį, noriu paskelbti slapto balsavimo rezultatus. Ponas Balko surinko 8 balsus už 16 balsų prieš, 2 susilaikė dėl jo kandidatūros. Taigi biudžeto kontrolės komitetas jo kandidatūrą atmetė. Ponas Kozlovs gavo 14 balsų už, 4 balsus prieš 8 susilaikė, tokiu būdu jo kandidatūrai pritarta biudžetos, biudžeto kontrolės komitete ir pateiks atitinkamą rekomendaciją. Planą posėdžiui pas Gregors 15 už 4-8 e, susilaikė, taip pat jo kandidatūra bus teikiama plenariniam posėdžiui Vasikovskis 9 už 12 prieš 5 susilaikė. Tokiu būdu biudžeto kontrolės komitetas atmetė jo kandidatūrą. Ponas Abėla 9 už 17 prieš, ne vienas nesusilaikė, kandidatūra atmesta biudžeto kontrolės komitete ir ponas Jerevas 17 už. Pirmininkė prašoma skaičius skelbti lėčiau. Taigi ponas Jerevas 17 už, 3 prieš, 6 susilaikė, tokiu būdu pono Jerevo kandidatūrai pritarta, teiksime šią kandidatūrą plenariniam posėdžiui. Turėčiau ką nors pakartoti. Priegoras gavo 15 balsų už, 3 balsus prieš, 8 susilaikė, Vatsikovskis 9 už, 12 prieš, 5 susilaikė, Abela 9 už, 17 prieš, ne vienas nesusilaikė, Jereba 17 už, 3 prieš, 6 susilaikė. Taigi parengsime atitinkamas išvadas, taip pat parašysime laišką tarybai, kuriame atkreipsime dėmesį į būtinybę teikti kandidates moteris. Jų skaičius turėtų būti daug didesnis. Ines žodis. Atsiprašau, pirmininkė. Ne visiems nariams kai kuri procedūros dalis yra aiški. Aš tik e, noriu pasakyti, kad ponas e, Šaltas teiks rekomendacijas plenariniai sesijai, nes buvo diskutuojama apie tai, kas vyks toliau, o tarybai nebejotinai bus parengtas laiškas. Taip, pranešėjas parengs savo pranešimą ir jis bus svarstomas plenarnės sesijos metu. O dėl mūsų atmestų kandidatų, tai nebejotinai tai bus įvardyta pranešime ir bus rekomenduojama bals tvirtinti, netvirtinti kandidatūras. Taigi taip yra plenarinės sesijos požiūrių, bet ar bus balsuojama plenarinėje sesijoje vėlgi slaptų balsavimų. Ar dar būtų klausimų dėl procedūros? Klausimų nėra. Taigi norėčiau perti prie dešimto darbo tvarkės klausimo. Pranešėjas Ar turime žinių iš pono Dejongo? Jeigu ne, tai tuomet e, pirmiausia svarstysime kitą darbo tvarkės klausimą. Wir haben auch niemanden genommen. Also dann machen wir, ja, dann machen wir weiter. Wir, wir schauen. Tęskime kitų darbo tokias klausimų svarstymą, kol ponas Dejongas atvyks. Dabar siūlyčiau svarstyti 12 klausimą Europos Sąjungos jaunimo strategiją nuo 13 iki 15 metų. Kolega Derek Von teikia šią nuomonę, prašau ją dabar ir pristatyti. Uh, uh, Ačiū, ponai pirmininkė, kad pristatėte mane, gerbėmiai kolegos. Kolegos, tikriausiai žinote, kad biudžeto kontrolės komitetas rengia nuomonę kultūros komitetui apie jo pranešimą dėl ES jaunimo strategijos 13-15 metam. Ir kultūros komiteto pranešimo projektas nebus paskeltas iki balandžio vidurio. Todėl mes svarstysime savo nuomonę prieš kultūros komiteto pranešimą. Ir vienintelė informacija, kurią galime pasinaudoti šiuo metu, tai yra komisijos ir tarybos ataskaita, kurioje analizuojama, kaip reikia bendradarbiauti europinių lygių įgyvendinant jaunimo strategiją. Lygiai taip pat e, analizuojamos ir dvi audito rūmų specialiosios ataskaitos. Aš ir ponia Kordava nagrinėjo šias ataskaitas, o juose kalbama apie tai, kaip panaudojamas jaunimo užimtumui skatinti skirtas fondas. Ir mes atkreipėme dėmesį, kad valstybės narės nepasinaudojo uh, turimomis galimybės gauti pagalbos, kad gerėtų, geriau kovotų su jaunimo nedarbo problema. Ir manyčiau, parlamentas turėtų paraginti valstybės narės geriau pasinaudoti turimomis finansinėmis galimybės. Be to, e, norėčiau atkreipti dėmesį, kad jaunimo nedarbas yra dar labai rimta problema ES, nes jeigu pažvelgsime į skaičius, tai ES darbo neturi 4 milijonai jaunų žmonių, o ES fondai skiria lėšų šiai rimtai problemai spręsti. Mes kaip biudžeto kontrolės komitetas į savo posės pageidautume, kad pinigai, kurie skiria jaunimo reikalams spręsti būtų labai naudingai panaudojami ir tame tarpe siekiant sumažinti iki mažiausiai manomo lygio jaunimo nedarbą. Yra įvairios schemos, įvairios sistemos, kuriamis galima pasinaudoti, bet audito rūmai nedaro savo specialiuosiuose ataskaitose kokiu nors konkrečių išvadų dėl konkrečių programų. Jie tiesiog įvertino tokias programas, kaip jaunimas veikia ir mokymasis visą gyvenimą ir nurodė, kad lėšos įsisavintos iki 4 procentų. Todėl aš sakyčiau, kad reikėtų kad ir komisija yra rekomenduojama sumažinti e, klaidos tikimybės lygiai konkrečiai Erasmus programos ribose savo pranešime aš taip pat nurodau, kad laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų pradėta įgyvendinti keletas programų, bet tikrai ne, programos dar neįgyvendinamos visa apimtimi. Todėl labai sunku įvertinti, kokį rimtesnį poveikį šios programos turės padėčiai po 2024 metų. 2013 metais buvo pastebėtas netitikimas tarp komisijos asignavimų ir todėl trūko asignavimo ir savo ataskaitoje rekomenduoju komisijai, kaip ir tarybai, atkreipti dėmesį į tai, kad tokia padėtis ateityje nepasikartotų. Savo ataskaitoje nurodau, kad per 12 milijonų eurų buvo skirta uh, jaunimo reikalams, įskaitant ir kovai su jaunimo nedarbu per visą programavimo laikotarpį. Ir primenu valstybėms narėms, kad jos turi išnaudoti tuos skiriamus pinigus kartu su nacionalinio biudžeto lėšomis, kad būtų galima sumažinti jaunimo nedarbą. Savo ataskaito aš taip pat nurodau komisijai, kad reikia e, kontroliuoti ir stebėti jaunimui skirtų programų įgyvendinimą, vadovaujantis atitinkamais rezultatų vertinimo rodikliais. Ir manau labai svarbu yra įvertinti būtent rezultatus, nes mūsų komitetas nekarta apie tai kalbėjo per pasaruosius trejus mėnesius. Visų projektų rezultatai turi būti įvertinami atskirai, bandant nustatyti, ar e, pasiekti tinkami rezultatai. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad komisija rengia dar vieną ataskaitą apie jaunimo garantijų sistemą sistemos veikimą, kuri turėtų būti paskelbta dar šį rodinį, rudenį. Ir mes taip pat tikimės, kad auditorumai parengs dėl jaunimo garantijų temos savo specialiai ataskaitą. Taigi, manau, ponė pirmininkė, kai visi šie dokumentai pasirodys, mes tada galėsime geriau įvertinti, kaip panaudojamos ES fondų lėšos, kad būtų geriau jaunimo, sprendžiama jaunimo nedarbo problema visoje ES. Ačiū. Pone Lafepa, Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir atkreipti dėmesį į keletą dalykų, pirmiausia, į užimtumą sritį, nes ir užimtumo komiteto rengia atitinkamas pranešimus, todėl būtų gal gerai ir mūsų um, dokumente atsižvelgti kai kurios dalykus. Pirmiausia, Erasmus Plus programa. Tai yra pavyzdinė ES programa, bet ją reikėtų toliau tobulinti, kad būtų pašalintos pameistrystai iškilusios kliūtis ir tai padėtų sumažinti nedarbo lygį. Toliau, antra, ES finansinę paramą reikėtų derinti su valstybių narių aktyve darbo rinkos politika. Tai irgi reikėtų paminėti. Ir tai apima būsimas um, kompetencijas, įgūdžius, jaunimo judumą ir taip toliau. Ir paskutinė pastaba, aš taip pat pritariu tam, kad per 10 milijonų eurų iš socialinio fondo yra skirta kovai su jaunimo nedarbu per naująjį programavimo laikotarpį. Tačiau mus turėtų labiausiai dominti um, tolimesnės perspektyvos ateities rezultatai, kokį tų lėšų panaudojimas darys ateities rezultatams. Ir dar vienas dalykas, mes svarstame jį per pirmąją diskusiją Ir a, tema yra būtent įvairių ES politikos ryčių sinergija ir sąsaja. Ta, jeigu mes norime rimtai dirbti, tai ta sąsaja turi būti visiškai gera. Aš ketinu pateikti keletą pasiūlymų dėl pakeitimų, bet jie labiau tokio papildančiojo pobūdžio, ne, o ne esminio a, keitimo pobūdžio. Ačiū. Kolegė Novakov, pidė. Ponas Novakovas. on that opinion. Pirmiausia, noriu pas, pasveikinti Dereką dirbant to šios nuomonės ir pasidžiaugti jo atvirumu dėl galimybės aptarti pakeitimus, kadangi aš su EPP šešėlinis prašėjęs šią temą atidžiai paskaičiau šią strategiją ir turiu keletą komentarų. Pirmiausia, šiuo metu ES yra 90 milijonų jaunų žmonių, kaip baisiai tai atrodytų, bet tai yra mūsų ekonominio augimo e, vertingiausias turtas. Tačiau 20 milijonų iš jų šiuo metu neturi darbo, o tai yra viena didžiausių problemų ES. Tai yra jaunimo nedarbas šalia e, pabėgėlių krizė, Kalos krizė, kai kurios valstybės narėse ir šiai. Europos strategijoje yra priemonių, tačiau trūksta uh, tinkamą jaunimą. Virš 20 milijardų eurų skirta palengventi perėjimą nu, jiems iš švietimo prie darbo. Tai yra Erasmo programa, jaunimo darb, nedarbo iniciatyva, bet informacija apie galimybės, kurias teikia šios priemonės, turėtų pasiekti jaunimą, nes to jos dabar nepadaro jeigu jūs patarsite jaunoliui. Dabar išeisi į gatvę, padarysi eksperimentą, pakalbėsi su dešimčia žmonių, paklausi jų, kiek iš jų žino apie ES iniciatyvą, Erasmus programą jauniems verslininkams turbūt kokie du iš dešimties žinomas apie tai ir tai turbūt per daug optimistiškas vertinimas. Aš pritariu, e, kad daugiau dėmesio būtų skiriama jaunimo e, užimtumų, tačiau verslumo žodžio tokio dažnai, per daug dažnai čia nematau. Aš tikrųjų nelabai suprantu. Turime fiksuotą pinigų sumą ir ją ja, skiriame tam tikram skaičiui darbo neturinčio jaunimo atstovų, dal, di, mokame jiems, mokame kažkam devynis mėnesius ar metus, kad jie tik turėtų darbo, bet kai tas baig, laikotarpis baigėsi, dėl nedarbas. Tai neveikia. Vietoj to reikėtų dalį tų pinigų skirti jauniems verslininkams remti, o jie sukurs ir darbo vietas, tačiau jie patys jų neieškos, jie kurs tas darbo vietas, tai bus tvarios darbo vietos. Mažos vidinės darbo vietos, e, įmonės sukurs darbo vietas kitiems jauniems žmonėms. Taigi, skurkime e, Erasmus programą jauniems verslininkams. 8 milijonai eurų per metus yra per mažai, aš neturiu kitų argumentų. Visiškai kalbėdamasis su jaunimu. Iš tikrųjų, e, Erasmus e, verslininkams jauniems turi 55 milijonus eurų tai septyneriems metams. Bet aš neklausiu, kiek jūs leidžiate pinigų Afrikoje, kitur, biurokratijai ir taip toliau. Bent jau turime dėti pastangas, kad Ši programa, kuri yra tikrai dešimtukas, siekiant padėti jauniems verslininkams, jauniems talentams kurti darbo vietas, turime stiprinti šios programos biudžetą visų pirma. Kodėlgi nedėti bendrų pastangų, pastangų e, regioniniai specializacijai, padedant jauniems e, verslininkams startuoliai, brandoliai ir taip toliau. Ir čia bus papildoma vertė augimui. Būtent tai aš norėčiau matyti šioje strategijoje, bet labiausia norėčiau rezultatų. Kaip ir biudžeto komitetas e, reikalauja, kad biudžetas būtų susijęs su rezultatais. Aš norėčiau, kad gyvena programa būtų tokia. Jeigu turime jaunimo strategiją, tai reikia kalbėti apie tai, kokie rezultatai bus po 3-4 metų, ne tik tai norai. Labai ačiū. Ja, und, um, nur zum Sagen, wir sind hier ja der Haushaltskontrolle. Galiu tik priminti, kad mes esame biudžeto kontrolės komitetas ir mums labai būtų įdomu sužinoti, kiek kainuoja visų šių programų administravimas. Taigi pranešėjai dabar iš karto žodis dar kartą. Prašau, Derek. Čia dabar man Leidžiate baigti diskusiją. Gerai. Dėl Martinos žodžių. Manau, kad jie teisingai pasakė dėl ryšių su kitomis užimtumo iniciatyvomis ir sinergijos su kitomis programomis paieškų. Manau, kad galime bus įtraukti kai kurios pakeitimus ir stiprinti formuluotės. Ta pati galiu pasakyti ir apie tai, kad valstybės narės turėtų turėti aktyves užimtumo sistemas ar schemas. Manau, tai minima mano pranešime, bet galime atsižvelgti bus į kai kurios patikėtimus ir tai sustiprinti. Aišku, kad kiekviena užimtumo iniciatyva siūloma ES bus sėkminga, jeigu valstybės narės e, jas priims ir prisidės prie jų. Dėl pono Novakovo pasisakymo, manau, kad jis visiškai teisus kalbėdamas apie jaunimo nedarbą e, ir kad tai yra krizė, reikia sakyti turbūt, kad jaunimo nedarbas yra turbūt vienas didžiausių mūsų laikų skandalų. Kai kuriuose šalise nedarbas sudaro apie 50 procentų. Nors kai kuriuose šalise, kuriuose situacija geresnė, vis tiek tai, tie skaičiai siekia 20 procentų ir daugiau, tai yra neprimtina ir turime daryti daugiau, kad spręsime šią problemą. Taip pat aš pritariu jo dėl to, kad reikia skelbti viešai, ką, kokios iniciatyvos jaunimui yra skiriamos. Ir aš lauksiu pono Novakovo pakeitimų. Ir paskutinis dalykas dėl verslumo. Labai tinkamas pastebėjimas ir aš lauksiu pakeitimų apie tai. Bet grįžtant prie to, ką sakė Martina, dėl to, kad svarbu kurti sinergijas, nes ir kuriame daug programų Europos Sąjungoje, kurios administravimas valstybių narių, kuriamis siekiame stiprinti verslumą, ypač jaunimo tarpe. Taigi galbūt galime ieškoti sinergijos tarp jaunimo, nedarbo iniciatyvos ir kitų iniciatyvų, skatinant jaunimą užsimti verslu, tai būtų labai gerai. Reikia ieškoti tų sinergijų ir taip pat skatinti renkti programas, kad būtų galima pasinaudoti įvairiomis iniciatyvomis. Taigi tie svarbiausi dalykai, jūsų pirmininkė pastebėjimas dėl administracinių išlaidų, na, čia turbūt reikėtų šiek tiek daugiau pasidarbuoti. Aš tai žinau, tačiau matantis nuomonės yra apribota vienu puslapiu. Tai galbūt šį dalyką būtų galima ištraukti kaip papildomą punktą. Ačiū. Bloga žinia yra ta, kad vėl turėsime imtis darbo. Gera žinia, kad galime kažką pakeisti. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi kovo 22 dieną. Todėl visi dar turime galimybių ir pakankamai laiko dar pakeisti šios nuomonės nuostatas. Dešimtasis darbo atvarkės klausimas. komisijos ekspertų grupių registras pranešėjas šio klausimų kolega Denis Dejong, prašau. Deni, tau žodis. Ačiū, Inge. Iš tiesų jau prabėgo nemažai laiko, kai pastarai kartą tyrimą svarstėme komitete dėl ekspertų grupių. Tai yra tyrimą, kuris buvo užsakytas mūsų komiteto vardu mes daugiausiai diskutavome su koordinatoriais ir tikrai gerai, kad dabar grįžome prie diskusijų komitete. Noriu tik priminti, kad komitete buvome sutarę parengti pranešimą dėl horizontaliųjų taisyklių dėl komisijos darbo grupių peržiūros. komisijos tuo tarpu buvome gavę informaciją, kad naujas taisyklės yra rengiamas pakankamai spėriai ir gali atsitikti taip, kad naujos taisyklės jau bus patvirtintos dar prieš mums baigiant renkti pranešimą su Teisės reikalų ir biudžeto reikalų komitetais. Taigi šiame darbo dokumente, kurį aš Jums pateikiau prieš šį posėdį, Jūs rasite pasiūlymų dėl kelių galimybių. Mes galėtume komisijos paprašyti palaukti ir pasakyti, kad pirmiausiai norime baigti parengti pranešimą parlamente patvirtinti rezoliuciją. Todėl komisija turėtų iki to laiko palaukti, kol patvirtins savo horizontalios horizontalių darbo grupių taisyklės. Taip pat kita galimybė yra pradėti neformalės diskusijas su komisija, atkreipiant dėmesį į tai, kad vicepirmininkas Timermans taip pat e, norėjo šioje srityje pasiekti pažangos, nes jeigu nebūtų patvirtintos naujos taisyklės, tai kiltų tam tikra grėsmė e, komisijos reputacijai, jeigu vyktų kokiu nors nelaimu pagal dabartinę struktūrą. Taigi antroji galimybė yra pradėti neformalų dialogą su komisija, kad galėtume sustarti dėl asmeninių dalykų. Trečioji galimybė yra visiškai nebendradarbiauti betarpiškai su komisija, parlamentas galėtų tęsti savo pradėtus darbus ir patvirtinti rezoliuciją, tačiau šie du procesai būtų nesusiję. Matau laiką, kai parašiau, parengiau šį darbinį dokumentą, buvau susitikęs taip pat su biudžeto komiteto pranešėjų, tiksliau pranešėja, tai yra Helga Tripel, ji pritarė mano pozicijai dėl galimybės e, išsiaiškinti su e, komisijos tarnybomis, vicepirmininku Timermansu, varias galimybės ir yra parengusi netgi nuomonės projektą šio klausimu. Jai labai svarbu buvo užtikrinti, kad vienaip ar kitaip ir nevyriausybinės organizacijos kurios labai aktyviai šioje srityje reiškiasi, galėtų pareikšti savo nuomonę. Dėl turinio nesutarimų nebuvo. Kalbant apie jūrį komitetą, kuris taip pat dalyvauja šiame procese, kadangi buvo pasiektas atitinkamas sustarimas pirmininkų suėgoje komitetų pirmininkų, tai kiek žinau, šiame komitete netgi pranešėjas kol, nėra, kol kas nėra paskirtas ir man labai sudėtinga su jūri komitetu bendradarbiauti šiuo klausimu, nes nežinau į ką turėčiau kreiptis. Taigi tokia yra vis dar padėtis. Vienas komitetas yra parengęs nuomonės projektą, kitame komitete tai yra pas mus darbai vyksta, tuo tarpu jokios pažangos matomos mes <clears throat> nejuntame. Teisės reikalų komitete buvau kelis kartus e, susitikęs su komisijos tarnybomis ir po to parengiau kelias rekomendacijas, kuris įtraukiau į savo darbinį dokumentą. Taip pat po šių pokalbių buvo parengtas naujas dokumentas komisijoje kurį gavau šį rytą ir jame jau yra pateikiamas komisijos vertinimas tų rekomendacijų, kurias aš įtraukiau į savo darbinį dokumentą, aš perdaviau šį vertinimą komiteto sekretariatui ir tikiuosi, kad greitų laikų visi biudžeto kontrolos komiteto nariai jį gaus. Galbūt būtų buvę sudėtinga tikėtis, kad kiekvienas iš jūsų bus jau perskaitęs šį dokumentą dar iki šio posėdžio pradžios, nes įgavau tik šiandien ryte, tačiau jeigu įvertintumėte rekomendacijas, kuriuose atsispindi taip pat ir mūsų nuogastavimai, mūsų užsakyto tyrimo išvadas atsispindintis nuogastavimai, tai pamatysite, kad praktiškai ginčytinų klausimų neliko bent jau aš taip manau, ir tų skiriamųjų linijų praktiškai taip pat nebeliko priešingai, galėčiau teikti, kad tie klausimai, kuriuose anksčiau mes, dėl kurių mes anksčiau norėjome geresnių pasiūlymų, jau praškai yra visi iš, išspręsti du klausimai, yra dar likę dėl specialiosios išmokos kurios mes prašėme anksčiau. Ten tai komisija nebuvo linkusi suteikti daugiau tų specialių išmokų, dabar jau yra numatyta ir siūlo netaikyti šios sistemos, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kurie man dažniausiai ateina į galvą, kai smulkus verslininkai nori, pavyzdžiui, pasidalinti savo patirtimi dalyvaudami ekspertų grupės veikloje tam tikrą temą, tačiau tokiems smulkiems verslininkams labai sunku e, atitrūkti nuo savo verslo reikalų ir nėra numatyta galimybė gauti jokios finansinės kompensacijos ir ta finansinė kompensacija numatyta už kelionės išlaidas, už nakvynę, e, tačiau e, kitos papildomos išlaidos nėra padengiamos ir kompensuojamos. Nu, kalbant apie pačias taisyklės, tai pasitelkus e, tos turimus išteklius, tai e, taisyklių gyveninti praškai neįmanoma. Taigi, manau, kad komisija galėtų pagalvoti apie galimybę generalinio sekretoriato arba prie generalinio sekretoriato įsteigti kokias nors papildomas struktūras ar tarnybas, kurios būtent už šios klausimus būtų atsakingos. Todėl aš rekomenduočiau dėl specialių išmokų mūsų komitetui pareikšti savo poziciją, kuri turėtų skambėti taip, kad mes stebėsime, kaip yra įgyvendinamos horizontalios taisyklės. Ir po to priimti galutinį sprendimą nebrėžiančią jokios raudonosios linijos, kuri mūsų suskaldytų ir aš tikrai noriu praginti kolegas pasinaudoti dabar atsiveriančiomis galimybėmis, kadangi komisijos tarnybos yra geranoriškai nusiteikusios, taip pat reikia numatyti galimybę įsitraukti į šios procesus nevyriausybinėms organizacijoms, nes jeigu jau e, parlamentas ir komisija kaip nors neformaliai susitartų, o nevyriausybinės organizacijos į tai sureaguotų neigiamai vien dėl to, kad procesas buvo jų atžvilgių ne visiškai e, sąžiningas, galėtų, pavyzdžiui, kreiptis į ombudsmeną ar kokias nors kitas e, tarnybas ir apskūsti šią procedūrą. NVO tikrai nori aktyviai dalyvauti šiuose procesuose, nes jos stebi tą mūsų darbinę praktiką, todėl reikia numatyti galimybę ir to paprašiau komisijos tarnybų galimybę konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis, sušaukti tam tikrus pasitarimus, surenkti susitikimus, kuriuose dalyvautų parlamento aukšti pareigūnai, komisijos vicepirmininkas ir kurių metu būtų galima pasiekti sustarimus, kuriems NVO taip pat pritartų. Tokia yra mano pozicija. Pamačius dabar komisijos reakciją, aš nematau reikalo toliau tęsti formalios procedūros, rengti formalius pranešimus ir tvirtinti rezoliuciją. Aš veikiau siūlyčiau galbūt surenkti galutinį pasitarimą, sustikimą, kuriame galėtų dalyvauti nevyriausybinio organizacijų atstovai. Šio sustikimo formatą galėtume aptarti su koordinatoriais arba neformaliai vėliau. Šiau kalbant apie reikalo esmę, tai tikrai džiaugiuosi, kad po tiekos metų panašu, kad komisija ir parlamentas pagaliau sugebės šio klausimu susitarti. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Taip pat iš puikiai parengtą darbinį dokumentą, nes jame yra minimi mūsų sakyta tyrimo rezultatai, taip pat e, ombudsmenės pozicija yra atspindima ir mes esame pakeliui link savo užsibriešto tikslo ir aš pateikiau ponės Triupel rengiamai nuomonė taip pat kelis pakeitimų pasiūlymus Ir dabartinėje situacijoje mes matome, kad mažiau nei 10 procentų ekspertų grupių yra sudarytos netolygiai. Aišku, tokia situacija mes su tokia situacija negalime taikstytis, ypač kalbant apie techninių ekspertų grupės ir jų sandarą, nes techninės ekspertizės yra labai svarbios, būtent E, techniniai ekspertai yra patys svarbiausi, kurie išmano svarstamas temas ir sritis, nes e, jeigu tokių grupių nebūtų, tai apskritai jokių nereikėtų. E, Teisės reikalų komitetui turėtume palengventi gyvenimą ir neverstume jų renkti pranešimą, nes E, kolegos Teisės reikalų komitete mano, kad jie turėtų būti svarbiausi rengiant šį pranešimą, jeigu ne jie, tai tuomet niekas neturėtų to daryti, taigi mes turėtume dabar siekti užsibriežto tikslo, o ne tik užsidėti dar vieną paukščiuką per plenarinį posėdį už parengtą pranešimą, taigi tikrai labai aukštai mes vertiname šio proceso metu įdėtas tavo pastangas, nes jau dėl pasirinktų temų mes praktiškai lyginami su talybais kartais. Taigi, aš tikiuosi, kad ponios Triupel pranešimo nuomonė bus ir apsiribota ir daugiau pranešimų nebus rengiami. Pastasiu, nuo mūsų frakcijos e, Pons Javoras yra šešiems pranešėjais, jis manęs paprašė, kad pasakyti, kad tikrai džiaugiamės Dėnio parengtų dokumentų. Tai yra bendro pobūdžio dokumentas, jame yra pateikiamas bendro pobūdžio rekomendacijos, tačiau skila klausimas dėl interesų konflikto. Ar čia nereikėtų numatyti galimybės paminėti tabako pramonę ir atsižvelgti ir į pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą e, protokolą dėl poveikio sveikatai ir galbūt reikėtų pasvarstyti šį aspektą taip pat ir mūsų komitete, bet tai, tai ir būtų ta pati svarbiausia pastaba. pirmininkė, manau, kad jeigu jau iš esmės kalbame apie ekspertų grupės, tai mes neturėtume kalbėti apie atskiras sritis ar šakas ir jeigu nuo to priklauso pasaulio taika, tai galėtume čia tas papildomas nuostatas įtraukti, tačiau nemanau, kad tai mums duos kokios nors naudos, reikia pažiūrėti, ką ponas Dejongas apie tai mano, dabar ponas Klausas iš generalinio sekretariato prašo žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Um, I, uh... Pone Jangai, garbus parlamento nariai, pasinaudosiu progą, kad jums padėgočiau ir ypač ponui De Jong už tikrai gerą bendradarbiavimą, kuris truko pastarojo metu. Ir nekartosiu visų tų esminių klausimų, kuriuos kartu analizavome ir svarstėme, nes nei jūs, nei ponas Jongas, nei kas nors kitas komisijai nekelia kažkokių konkrečių klausimų. ir galiu pasakyti, kad dokumentas, kurį jūs per poną De Jong esate gavę, tai yra neformalus dokumentas, nes komisija dar nepatvirtino naujųjų taip vadinamų horizontaliųjų taisyklių. <clears throat> Jos dabar dar tik tai viduje yra svarstomos. Tačiau aš asmeniškai tikiuosi, kad proceso pabaigoje nelabai daug kas pasikeis. Ir kadangi iš jūsų pusės nėra klausimų, tai aš dabar neturiu pakolkas į juos ką, ne, neturiu ką pasakyti, o jeigu jūs turėtumėt klausimų, mielai atsakyčiau. Na, ačiū taip trumpai. Dešimt minučių truko pasikeitimas šiltai žodžiais, todėl labai jums ačiū, kad taip viskas sklandžiai vyko tokių kontroversiškų klausimų. Svarbu, kad mes bendrai manome ir tai yra gerai. O toliau Lauksime teisės komiteto atstovo ar kaip? Denis, kaip? Nu, gal koordinatorių lygių, aš įsivaizduoju, viskas buvo perdota jūri komiteto sekretoriatui ir esant tokioms aplinkybėms tikrai nereikia kažkokios kitos ataskaitos, nes yra pritarta ir biudžeto komitete, ir jūri komitete, o dėl galimų klausimų. Tai aš manau, kad e, gal šiandien reikėtų pagrindinius dalykus įsiaiškinti, nes vėliau tai gali būti sudėtinga. Bet vienai par kitaip, aš manau, reikia pagalvoti apie atskirą susitikimą su NVO, tam, kad išvengtume tos keistos situacijos, kuri kart nuo karto susidaro, kai mes esam visi patenkinti, o nevyriausybinės organizacijos ne. Tai aš manau, kad gal būtų gerai tą padaryti. O kalbant apie kitus mūsų parlamento komitetus, tai <clears throat> galima būtų jos informuota apie tolesnius susitikimus ir veiksmus. Mes galime susitikti su atstovais ir išklausyti, ką jie mano apie rezultatą ir galų gale tai ir pirmininko pavaduotojai būtų labai geras um, dalykas, nes tokiu būdu mes vainikuotume tarsi e, visą procesą ir kaip ponas Klarsonas sakė, reikėtų kažkokio tai vienokio ar kitokio žingsnio, kad galėtume sureaguoti į tai, ką sako šešėliniai pranešėjai. Taigi, aš manau, gal palaukime koordinatorių kad galėtume deramai toliau baigti procesą. Norėčiau paklausti, o kaip su agentūromis? Ar mes kalbame ir apie tas specialistų grupės, kurias sudaro agentūros, nes su tom agentūrų ekspertų grupėmis mums gana sudėtinga dirbti. Ar tai dėl ko mes susitarėme bus taikoma ir agentūrų ekspertų grupėms? Kaip? Jūs tikriausiai pastebėjote, kad šios naujosios horizontalaus pobūdžio taisyklės nekalba apie agentūras. Aš dar pasikonsultavau su kolega ir jūs, pona Krasler, žinote, kad agentūros yra nepriklausomai veikiančios institucijos, todėl oficialiai šios naujosios taisyklės būtų taikomos komisijos sudaromoms ekspertų grupėms. Aš manau, mes galime pagalvoti apie galimą sąsają su agentūrų ekspertų grupėmis ir paskatinti agentūras sekti mūsų pavyzdžių, bet tai bus jau kitas žingsnis, o ne horizontalių taisyklių teisinės poveikis. Ponas Vol. Atsiprašau, nenorėčiau pratesti diskusijos, bet panašu, kad teks dėl agentūrų ir dėl jų darbo tvirtinimo ataskaito. Aš manau, kad mes galėsime ekspertų klausimą aptarti, tvirtinant um, <clears throat> agentūrų veiklos rezultatus ir pagalvoti, kaip apriepti uh, šitas uh, agentūrų ekspertų grupės, nes ponas Dejongas galėtų rekomenduoti tai padaryti savo pranešime. Pirmininkė, na, savaime suprantama, kadangi agentūros vykdo didžiulį darbą, kurį anksčiau kažkada praeitėje atliko komisija, todėl mes turime arba siūlyti agentūroms perimti taisyklės ar kažką panašaus sukurti arba pažiūrėti, kokiuose srityse tai būtų galima padaryti. Ir agentūrų klausimų bus rengiamas pranešimas, ypač biudžeto klausimus. Bet, Denis, mes paliekam jums spręsti, ką daryti, kokį kelią pasirinkti. Ponas Denis. Na, aš manau, kad su ekspertų grupėmis susiję klausimai nuolatos kyla, kai yra tvirtinamas agentūrų veiklos rezultatas. Ir pagal dabartinę veiklos tvirtinimo procedūrą, kuri prasidės už keletą dienų, manau, tie klausimai vėl iškils, bet esu tikras, jog komisija iš savo pusės padarys tai, ką turi padaryti, bet nematau priežasties kodėl mes negalėtume pasakyti, kad horizontaliosios taisyklės yra pirmiausia taikytinos komisijos e, ekspertų grupėms, kaip komisija ką tik informavo. Tai labai svarbus dalykas. Gal todėl reikėtų galvoti apie agentūras kažkuriame etape. Aišku, spalio mėnų gal kiek per toli, bet mes galime pasinaudoti jų veiklos rezultatų tvirtinimo procedūrą. Kągi, sako pirmininkė, panašiai. Bet ko gero taip ir padarysime. Pagalvosime, kaip geriausia būtų pasielgti, o jeigu daugiau nieks nenori pasisakyti, tai dešimto darbo tvarkės klausimo svarstymą baigiame ir pereiname prie vienuolikto klausimo mūsų apsilankimas Ukrainoje. Noriu priminti, kad pirmininkų suiga numatę Ukrainoje, kad lankysimės gegužės 20 dieną, nes Ukrainai yra skiriamas tikrai didžiulės lėšos iš ES biudžeto. Taigi turėtume aiškiai žinoti, kiek skiriama, kam skiriama, kas gauna, koks yra lėšų panaudojimo kontrolės mechanizmas, nes Ukraina yra viena iš labiausiai korumpuotų valstybių. Todėl, aišku, um, šis klausimas labai aktualus. Yra komisijos EIVT atstovai ir norėčiau paklausti, kam pirmiausiai suteikti žodį, ar išorės santykių veiksmų tarnybai, Pierre Lukalepė, man atrodo, iš Europos komisijos yra atvykę. Si ir pona Kačalintink iš Ukrainos paramos grupės. Yra dar pono Štefanas atvykęs, tai jūs pradėsite, klausė pirmininkė. Jeigu taip, tai prašom. Bet prisistatykite pirmiausiai. Labą dieną, aš esu Luka Prandy ir um, priklausau paramos Ukrainai grupė, esu atsakingas už finansinės paramos klausimus šioje grupėje. Norėčiau pateikti jums trumpą apžvalgą, kiek buvo po Maidano skirta lėšų Ukrainai, kitai yra 14-15 metais, o paskiau mano kolegė papasakos plačiau apie makroekonominę pagalbą. Iš karto noriu pasakyti, kad paramos grupės direktorius negalėjo atvykti dabar, bet jisai yra pasirengęs suteikti jums parengiamuoju laikotarpiu, rengiantis jūsų apsilankimui Ukrainoje, visą reikalingą informaciją. Apskritai, Jeigu kalbam apie dvišalį pagrindą ir ES pagalbą Ukrainai po Maidano, tai Ukrainai buvo skirta 14-15 metais 565 milijonai eurų. 14 metais iš karto po Maidano aikštės įvykių, tam, kad būtų, mobili, e, tam, kad būtų stabilizuota situacija, buvo suteikta labai didelė pagalba ir 14 metais komisija patvirto specialiąją priemonę, kurią sudarė 356 milijonai eurų. Ir ji buvo skirta dviem dalykam. Pirmiausia, tai valstybės kūrimas, tai yra specialioji biudžeto formavimo operacija, esant tokiai sudėktingai situacijai, kokia tada buvo Ukrainoje, ir priemoniai buvo pritarta 14 metų balandį, nes reikėjo Ukrainą paruošti tai labai plačiai reformų programai, kurios turėjo imtis Ukraina. Taigi tai buvo labai svarbus dalykas ir beje buvo nusatytos tam tikros lėšų gavimo sąlygos susijusios su tam tikromis rytimis. Kova su korupcija, viešieji finansai, viešųjų finansų valdymas, konstitucija, viešieji pirkimai ir rinkimų įstatymai. Be to buvo patvirtintas veiksmų planas atsižvelgianti specialią priemoną, pagal kurį turėjo būti stiprinama pilietinė visuomenė. Programos vertė 10 milijonų eurų ir tai turėjo taip pat prisidėti prie valstybės kūrimo darbo. Nebijotinai, kad pilietinė visuomenė yra labai svarbus elementas, jeigu kalbame apie Ukrainos atkūrimą. Todėl 10 milijonų eurų buvo skirta tam, kad būtų atkurta pilietinė visuomenė, jos pajėgumai ir užtikrintas demokratijos procesas Ukrainoje. 2015 metais patvirtintos dvi atskiros priemonės. Pirma priemonė – tai privataus sektoriaus plėtra ir teisinių nuostatų suderinamumas. Tai speciali priemonė kurios bendra vertė 110 milijonų. Ir pagrindinis dėmesys šiuo atveju skiriamas ekonomikos atkūrimo darbui, kad būtų pagerintas bendros verslo sąlygos ir taip pat teikiama parama mažam ir vidutiniam verslui. 15 milijonų iš to buvo skirta Ukrainos valdžiai, kad jis sustiprintų reikalingus uh, valdymo pajėgumus ir geriau vykdytų reformas, kurios numatytos pagal asociacijos sutartį. Dabar kita priemona - ekonomikos atkūrimo priemona, jos vertė 95 milijonai ir mes šią priemonę vertiname iš dviejų pusių. Pirmiausia, kaip sustiprinti regioninės valdžios institucijas, kurios yra atsakingos už ekonominės politikos plėtrą. Ir antra vertus, kaip padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos geriau galėtų pasinaudoti finansavimo šaltiniais. Metų pabaigoje, turiu galvoje praėjusiais metus ir konkrečiai lapkričio mėnesį buvo patvirtinta antroji speciali Ukrainai skirta priemona skirta decentralizacijai. Jos bendra vertė 90 milijonų. Idėja ta, kad reikia remti itin Ukrainai aktualų reformų procesą ir vėlgi pasirinktas dviejopas požiūris. Viena vertus stiprinti centrinio, regioninio ir vietos lygio institucijų pajėgumus, kita vertus plėtoti vietos bendruomenėms teikiamas paslaugas ir tų paslaugų tinklą. Priemonė buvo patvirtinta lapkričio mėnesį, kaip jau sakiau, ir per tuos du metus, taigi skirta 565 milijonai. O dabar suteiksiu žodį savo kolegoms, kad jie, galė, kolegė, kad jie galėtų pristatyti paramą makroekonomikos lygių, nes jį sudaro esminį komponentą. Thank you very much. Ja, sehr gern bitte. Ähm, darf ich nochmal, da, da, ich wäre dankbar. Būčiau dėkinga, jeigu pateiktumėte mums informaciją apie tai, kiek Ukraina gavo paramos per pastaruosius porą trejata metų, nes tokios informacijos mums trūksta, prašau. Okay, so, um, aside from the... Taigi, be paramos, apie kurią kalbėjo kolega, Pakalbėsiu toliau apie makrofinansinę paramą, tai yra ES mokėjimų balanso paramos priemonė šalims, kuriams kyla, kurios yra artimos ekonomiškai, politiškai, e, makro, makroekonominė parama yra dalis paramos, paramos Ukrainai, pradėtos 2013 e, metais, dar būnant ankstesniai komisijai, tuo metu Tai buvo 11 milijardų paketas, įėjo ne tik subsidijomis skirtas finansavimas, kaip minėjo kolega, bet ir makrofinansinė parama bei ženklus Europos investicijų banko ir Europos e, rekonstrukcijos ir plėtros banko e, parama. Makrofinansinė parama yra mokėjimų balanso parama, kurią galima skirti kaiminėms šalims, tokiai tokiams kaip Ukraina, jeigu jos atitinka tam tikras sąlygas, tai yra egzistuoja. E, yra TVF programa, aišku. 14 metais Ukraina sudarė tokį sustarimą su e, TVF, kai e, buvo patvirtinta nauja vyriausybė ir nuo tada, nuo 14 metų balandžio mėnesio, ES remia Ukrainą kartu su TVF teikdamos makrofinansinę paramą. Makrofinansinė parama paprastai teikiama paskolomis, tai yra būtent taip e, Ukrainos atveju, o Pierluka minėta parama iš esmės yra dotacijos, o makrofinansinė parama tai yra paskolos. Visas bendras paketas yra 3,4 milijardo eurų, tai yra ko gero didžiausia makrofinansinė parama šios priemonės istorijoje. Iš šios sumos e, panaudota 2,2 milijardo 2014 metais ir 2015, o tai reiškia 1,2 milijardo eurų dar e, yra nepanaudota. E, ši bendra suma skirta trims operacijoms, dvi iš jų užbaigtos, o Trečia, 1,8 milijardo vyksta šiuo metu iš šių 1,8 milijardo eurų pagal trečiąją operaciją. Pirmoji dalis 600 milijonų jau yra paskirstyta, o antrieji 600 milijonų yra dar neskirti. Iš viso 1,2 milijardo. Magratansinė parama visada yra susijusi su tam tikromis sąlygomis, kurias reikia vykdyti, kad būtų suteikta ši parama. Makrofinansinės paramos, ypač trečiosios vykstančios programos e, sąlygos apima kelias rytis, viešųjų finansų valdymas, valdysena ir čia įeina ir priemonės susijusios su kova su korupcija, energijos sektorius, socialinės apsaugos sistema, finansų sektorius ir verslo aplinka. Taigi kiekvienoje šių sričių yra konkrečių reikalavimų, kurios turi vykdyti Ukraina, kad gautų šią paramą. Taigi viena trečiojo paketo dalis yra panaudota ir dar dvi dalis nepanaudotos. Galbūt jūs domina ir e, bendras vaizdas apie sąlygas, kurios vis dar keliamos antrai daliai, kad ji būtų panaudota. Taigi antroji dalis priklauso nuo 15 e, reformų priemonių Mes atlikome peržiūros misiją 15 metų pabaigoje Ukrainoje ir e, nustatėme, kad iš dalies yra įgyvendinamos tos reformos, tačiau ne iki galo. Nuo tada, puikiai žinote, politinė situacija Ukrainoje tapo e, sudėtingesnė dėl vyriausybės stabilumo, O tai, aišku, padarė įtaką ir reformų ir mūsų programų, programos įgyvendinimo keliui. Šiuo metu dar turi būti įgyvendintos tris sąlygos, kad būtų skirta kita dalis paramos. Viena iš jų susijusi su kova su korupcija. Mes sutarėme su Ukraina šios operacijos pradžioje, kad bus įkurtos tris specializuotos kovos su korupcija agentūros ir pradės veikti, kad ta antra dalis būtų skirta iš šių trijų specializuotų agentūrų. Dvi yra įsteigtos ir galima laikyti, kad jos, jos veikia ir iš esmės yra nepriklausomos, o trečia, tai yra nacionalinė korupcijos prevencijos agentūra, dar neįsteigta. Skirimo procesas e, šios agentūros vadovams dar nebaigtas. O tai yra vienas iš reikalavimų, e, su kuriais sutrėmė su ukrainiečiais, e, kurios jie įvykdys, kad galėtume skirti paramą. Dar dvi neišspręstos problemos Tai yra teisėkuros pobūdžio, viena yra susijusi su įstatymu dėl energijos reguliuotojų, kad jis būtų nepriklausomas ir turėtų būtinas galės bei finansavimą. Šis įstatymas jau yra parlamente guli daug mėnesių, jis yra prieštaringas ir esant dabartiniai politiniai krizai, nematome daug pažangos šioje srityje. Mes dažnai kontaktuojame su Ukrainos valdžia, kad siekdami, kad šis klausimas pasistumėtų į priekį, kontaktuojame įvairiais lygmenimis. Ir tikimės, kad bendras, bus išeita iš bendros politinės aklaveitės ir uh, nebebus blokuojamas parlamento darbas apskritai. Taigi, antikorupcijos institucijos pirma priemonė, antra priemonė, kaip sakiau, energijos reguliavimo reguliuotojo įstatymas ir trečia priemonė, kuri dar neįvykdyta, yra susijusi su uh, e, alavo eksporto draudimu, kas prieštarauja PPO nuostatoms ir ES sankcijoms laisvos prekybos zonos sustarimui su Ukraina. Ir kalbant apie makrofinansinę paramą, taip pažeidžiamos nuostatos, kurios yra dalis sudartų priemonių dėl prekybos ribojimo. Taigi šis draudimas atsirado 2015 metais Na, ir mes norime, kad šis draudimas būtų atšauktas per šį e, makrofinansinės paramos paketą. Kai šios sąlygos bus įvykdytos, mūsų e, tuomet nebus daugiau jokių kliučių mūsų programai ir bus galima skirti lėšas su viena e, išnaša. Ir tai nėra nesvarbu šiame kontekste, kaip minėjau iš pat pradžių. Makrofinansinė parama yra susijusi su TVF programa taip pat. Ir ši programa turi išlikti, turi funkcionuoti tinkamai, kad būtų galima skirti makrofinansinę paramą. Galbūt žinote, kad TVF programa, jos trukmė yra 4 metai nuo 15 iki 18 metų. Čia numatomos kas ketvirtinės peržiūros, e, tai yra tokie kas ketvirtiniai TVF vertinimai. Paskutinė sėkminga peržiūra, kurią patvirtino TVF e, ekspertai ir po to valdyba buvo baigta 15 metų Liepos 31 dieną ir nereikia būti genijumi, kad nu, suprastum, kad e, praėjo daugiau negu ketvirtis nuo to ir nors yra tam tikra erdvė e, interpretuojant savoką, kad programa veikia, e, vis tiek reikia konstatuoti, kad ankstesnė peržiūra įvyko per seniai, kad mes galėtume jam remtis, todėl mes laukiame dar ir naujos TVF peržiūros ir vertinimo, kaip ir tai būtų nu, dar viena sąlyga mūsų paramos skirimui. TVF yra panašioje padėtyje kaip ir mes, jų programos įgyvendinimas ir e, Ukrainos pusės galimybės įsipareigoti vykdyti tam tikrą politiką susijęs su tam, politinė, tam tikra politinė aklavietė, kurią reikia kuo greičiau išspręsti. Aš, e, žinoma, daugiausia kalbėjau apie mūsų paramą ir šiek tiek apie TV programą, tačiau aišku, kad politinės aklavietės panaikinimas yra ypač svarbus Ukrainai, jos reformų programai apskritai ir tam, kad makroekonominis stabilizavimas, kuris buvo pastebimas nuo 15 metų vidurio, nedingtų. Nes e, tai e, vėl bus prarastas verslininkų ir vartotojų pasitikėjimas. Manau, kad galiu užbaigti pabrėždamas, kad kovos su korupcija svarba yra didžiulė mūsų bendrų sąlygų kontekste. Mes atidžiai artimai koordinavome savo veiklą su kitomis paramos priemonėmis, paskirtomis ankstomis, tai čia priklauso ir finansinė parama. E, kovos su korupcija procesai yra svarbus ir vizų liberalizavimo režimas. Bandame stiprinti mūsų sąlygas tokiu būdu. Ir baigdamas noriu dar pasakyti, šitą pasakyti apie makrofinansinės paramos pobūdį. Ši parama yra parama mokėjimų balansui, tačiau ji nėra susijęta su ko nors konkrečiai. Kai tik vykdomos sąlygos, mes galime sumokėti tą dalį į nu, paramą gaunančias šalies centriniam bankui ir jeigu yra didžiulių biudžeto finansavimo poreikių, kaip yra Ukrainoje, centrinis bankas perada lėšas centriniam biudžetui. Kaip sakiau, makrofinansinė parama yra teikiama paskolų forma Ukrainai ir kai centrinis bankas perveda lėšas vyriausybei, tai tampa finansavimo šaltiniu biudžetui ir neįmanoma e, nustatyti tiksliai, kam skiriama ta parama, kokie konkrečiai. Būtų dirbtinis bandymas rasti, kokiam konkrečiai punktui biudžete yra skirtos šios lėšos. Taigi tiek ir mielai atsakyčiau jūsų klausimus. Ja, vielen Dank. Ačiū. Manau, kad teikiama pagalba būtų tokioms šalims yra labai sudėtinga kontroliuoti. Noriu pasisveikinti su ryšiu su Ukrainos delegacijos vadovu ponu Plenkovičiu ir jam suteiksiu žodį, kad jis papasakotų mums, kokiu veiksmu reikia imtis Ukrainoje. Jo nuomonė, ačiū Inge, mėly kolegos, taip pat paramos grupės nariai delegacijos ryšiams su Ukraina ir parlamentinio asociacijos komiteto vardu noriu pasakyti, kad iš tiesų komisija suteikė labai išsame informaciją apie ES įsipareigojimus finansinius Ukrainą ir teikiamą paramą. Pirmininkų suėga priėmė tikrai gerą sprendimą nusiųsti biudžeto kontrolės komiteto delegaciją apsilankyti Kievė, tai yra vienas iš daugelio, arba bus vienas iš daugelio mūsų komitetų vizitų praėjusiais metais lankiausi ten kartu su biudžeto komitetu, saugumo ir gynybos teisės, užsienio reikalų, e, tarptautinis prekybos komiteto atstovai taip pat e, kitų įvairių Europos komitetų, parlamento komiteto, komitetų nariai lankėsi Ukrainoje, kad suprastų procesus, kurie vyksta Europos Sąjungos politinė darbo tvarkė per pastarosius dviejus metus Ukrainai buvo skiriama tikrai daug dėmesio. Nei viena kita rytų ir vidurio rytų Europos šalis gavo daugiau paramos iš ES per pastaros 20 metų už Ukrainą, ar tai būtų per makrofinansinę pagalbą, ar per kitas įvairias programas. Humanitarinė pagalba, turintuminė Ukrainos dydį, Rusijos agresiją, teisėtą teritorijos aneksavimą Lugansko ir Donetsko srityje vykstančius įvykius, turint omenyje, kad Ukraina yra pusantro milijono vidaus pabėgėlių ir neaiškus pabėgėlių skaičius kitose šalise, tačiau iš šios šalies kol kas ES netgi ir į Lenkiją, kuri yra artimiausia kaiminė įvairiais aspektais, Ukrainos pabėgėlių skaičius arba politinio prieglopščio prašytojų skaičius yra mažesnis už 4 tūkstančius, tai yra iš tiesų mm, nedideli skaičiai lyginant su krize, kuri vyksta Timosios rytuose, Viduržymėros regione ir Balkanų kelyje. Todėl manau, kad e, lankantis Ukrainą biudžeto kontrolės komitetui turėtų rūpėti du dalykai, kadangi e, šiuo metu svarbiausias politinis prioritetas Ukraina yra kova su išplitusią korupciją, todėl svarbu yra e, nusiųsti aiškę žinę apie tai, kad ES finansinės paramos skirimas būtent nuo kovos su korupcija priklausytų ir tai gali sulaukti pakankamai didelio atgarsio šalyje ir būti tinkamai įvertinta. Tokia žinia taip pat e, reikėtų pasidomėti, kaip atrodo Ukrainos viešieji finansai, nes be tarptautinių organizacijų TVF paramos, be mūsų mikrofinansinės paramos dvi šalės pagalbos iš jungtinių valstybių ir kitų šalių, turint omenyje, kiek kainuoja ta karinė operacija, kurią ukrainiečiai vadina antiteroristinė operacija, ukrainiečiams tikrai būtų labai sudėtinga suvesti galus ir, ir e, e, išlaikyti savo ekonomiką ir finansų sektorių gyvybingais. Jūs vyksite į Ukrainą po dviejų mėnesių, galbūt per tą laiką šiek tiek paaiškės šalies politinio stabilumo perspektyvos, nes šiuo metu valdančioji koalicija patiria tam tikrą santykių krizę, ypač turint omenyje, kad 2014 metų spalio parlamentiniai rinkimai. Ir rezultatai buvo pakankamai priimtini, nes e, kraštutinės politinės jėgos nebuvo išrinktos, tačiau susiformavo pakankamai e, susiskaldžiusi e, centro dešinės dauguma ir koalicijos įvairūs partneriai tai prisijungdavo, tai palikdavo valdančiojo koaliciją. Taigi reikėtų galbūt e, šiek tiek išsameu pasiaiškinti tuo metu, kai vyksite tai į Ukrainą, kokia yra padėtis politinė šalies. Svarbu, kad šalis ir toliau vykdytų reformų darbo atvarkės, sutarta dėl jos buvo asociacijos taryboje ir parlamentinėme asociacijos komitete buvo sutarta pradėti rinkimų administracinė teismų reforma, mokesčių reforma, kovoti su korupcija ir taip toliau ir panašiai. Biudžeto kontrolės komiteto vaidmuo taip pat galėtų būti labai svarbus pasiunčiant signalą mūsų partneriams Ukrainoje, kaip e, išsamei ES yra linkusi e, kontroliuoti šios procesus, šias vykdomas reformas, nes tos žinios turėtų būti uh, pačios svarbiausios, nes Ukraina labai sėkmingai veikia ES uh, delegacija, pas Stambinskis, gaunantis paramą iš pono Wagnerio, kurio dabar nematau salėje, tačiau jų padėjėjai tikrai yra labai energingi, angažuoti ir gali tinkamai padėti jums pasirengti šiam vizitui. Ir taip pat noriu jums pranešti, kad uh, prieš jūsų viešnagę balandžio 25-26 dienomis vyks parlamentinio asociacijos komiteto susitikimas ir galbūt pastebėjote, kad prieš 10 dienų mes e, surengėme Europos parlamente Ukrainos savaitę ir e, e, jame, joje dalyvavo 60 Ukrainos parlamentarų ir skaitant rados vadovą, visų komitetų pirmininkai ir pirmininkės, Euronesto asamblėjos nariai, e, kolegos iš parlamentinių ryšių delegacijos, tai yra visi parlamentarai, kurie dalyvauja santykiuose su ES ir padedant buvusiam Europos parlamento pirmininkui, koks mes parengėme tinkamą pranešimą, kurioje pateikėme pasiūlymą, kaip padėti Ukrainos Verhovnai Radai tam, kad Ukrainos parlamentas taptų tų labiau tų vakarietiškesnių arba vakarietiškais standartais besivadovaujančių parlamentų, tiek vykdant teisė, kurios darbus, tiek patvirtinant biudžetą, tiek užtikrinant dialogą tarp pozicijos ir opozicijos, etikos kodeksą patvirtinant ir nustatant taip pat atsižvelgiant į pilietinės visuomenės, nevisybinio organizacijų interesų grupių veiklos aspektus, su skaidrumo užtikrinimą, <clears throat> galbūt taip pat e, tam tikrų komitetų veiklą labiau derinant su ponu Koksu. Balandžio 14-15 dienomis mes vyksime į Ukrainą tam, kad su ten dirbančiais kolegomis sutartume, kaip mūsų patvirtintas išvadas turėtume įgyvendinti ir kad galėtume didesnę paramą steigti Ukrainai. E, iš savo delegacijos pusės galėtume užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą visose politikos rytise, kurias rūpi Ukrainai. Ačiū. Žodžio paprašė dar vienas asmo susipažinęs puikiai su šio regionu, kolega Celeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausęs už komisijos atstovų pranešimą galiu pasakyti, kad Vokietijoje mes eh, vadovaujamės posūkiu viltis miršta paskutinė ir jeigu jau aš dabar norėčiau įvertinti politinę padėtį Ukrainoje, tai galiu pasakyti, kad viltis dar nėra visiškai mirusi, tačiau jau guli karste prezidentas paragina premjerą atsistatydinti, tas tuo tarpu laimi balsavimą dėl pasitikėjimo parlamente, tačiau prieš tai dvi koalicijos partneris įstoja, palieka koaliciją, taigi valdančio koalicijoje nebelieka daugumos ir dabar kilo klausimas, kaip reikia užtikrinti, kad vyktų teisėkuros procesai ir toliau būtų tęsiamos reformos. Ir Pas Plenkovičius jau pristatė tą padėtį, klausimas kyla, kaip dabar tos reformos turėtų tęsti, šalies ekonomika neatsigavo, infliacija šiuo metu yra dvi ženklė, šalies finansinė padėtis taip pat tikrai kelia didelį nerimą. Tačiau mes, biudžeto kontrolės komitetas, turime įvertinti, kaip panaudojama ES parama. Jūs kalbėjote apie tai, kad buvo skirti 515 milijonų įvairioms priemonėms, arba yra numatyti, ar teisingai supratau. Jūs kalbėjote tariamąją nuosaką, turėjo būti skirti, taigi kaip iš tikrųjų kas buvo iš tikrųjų padaryta, ar buvo šalyje įsteigtos reikalingos institucijos, kurios sugebėtų vykdyti numatytas reformas, perkelti jas į vietos regioninių lygmenį, nes pinigai, finansinė parama yra vienas dalykas, tačiau be atitinkamų žmonių ir gebėjimų jie negali būti tinkamai panaudojami arba apskritai negali būti panaudojami. Kalbant apie mikrofinansinę paramą, apie teikiamas paskolas, E, makrofinansiniai paramai, tai yra geras dalykas, tačiau e, tie pinigai pervedami centriniam bankui šalies, o mes pasigendame iš tiesų skaidrumo ir įrodymų, kas už tos pinigus buvo padaryta. Lankėmės Ukrainą 2014-aisiais, ką tik po rinkimų, tuo metu paskirtasis premjeras Jėceniukas kalbėjo, kad jam reikia pinigų, pinigų, pinigų, pirmiausiai dviem dalykam. Tai yra e, sumokėti e, paskolas, e, paskolų įmokas ir palūkanas tarptautiniam valiutos fondui. Ir taip pat ES dar turėjo garantuoti, kad Ukraina galėtų sumokėti už Rusijos tiekiamas dujas tam, kad nenutrūktų energijos išteklių tiekimas į Ukrainą, kuri didelė dalimi priklausoma nuo Rusijos tiekiamų dujų. Taigi kokia dabar yra šias ir tie padėtis, nes e, paskola visuomet e, tikimasi ją teikiant, kad ji bus gražinta, Kokios būtų jūsų prognozijas susijusios su tuo, kada Ukraina galėtų gražinti jai suteiktas paskolas viena vertus, turint omenyje, kad e, šaliai prireiks papildomo finansavimo ne tik, kad galėtų einamasias išlaidas padengti, tačiau taip pat ir vykdyti pakankamai įvairius savo prisijimtus tarptautinius įsipareigojimus. Kalbant apie konfliktą rytų Ukrainoje, kartu su vietos separatistais ir su Rusija toli gražu dar nėra baigtas, nepaisant dabar įsigaliojančių įsigaliojusių paliaubų, kad e, pasibaigus šiam konfliktui iš tiesų labai reikės didelio masto investicijų padarytai žalai atstatyti. Čia reikia kalbėti ne apie milijonės, bet apie milijardinės sumas. Taigi iš kokių biudžeto eilučių iki šiol buvo įvamos atinkamos paramos lėšos ar iš kaiminės pagalbos. Mm, ar reikės pasitelkti papildomas ES biudžeto eilutės tam, kad ta finansinė parama galėtų būti suteikta tiek, kol kas būtų mano klausimų. Ja, vielen Dank. Ich glaub... Ačiū. Manau, kad būtų gerai parengti atitinkamą lentelę, kurioje būtų pateikta informacija apie visas lėšas iš visų fondų, apie jų skirimą ir panaudojimą, taip pat būtų nurodyta, kiek suteikta humanitarinės pagalbos iš, iš įvairių šaltinių, kitokio pobūdžio paramos, nes tikrai būtų neblogai susidaryti bendrą vaizdą. Aš taip pat noriu paklausti, kaip vykdoma kova su korupcija, kas ją kontroliuoja, kokių papildomų veiksmų reikia imtis ir Kalbėti būtų galima tikrai labai daug, jeigu pasitelktume Transparency International pateikiamus skaičius, tai tikrai plaukai piestų stojasi, mes negalime jokios pažangos čia pastebėti ir konstatuoti. Iš tiesų padėti šalies sudėtinga, tačiau būtų neblogai, jeigu galėtumėte mums papasakoti, kaip tą korupcijos lygį galime įvertinti, nes Mes nuolat gauname informacijos apie tai, kad šalies elitas europinės paramos lėšas perveda į savo asmeninės sąskaitas, tai norėčiau, kad mane nuramintumėte. Ajala Sender, prašau žodžio. Ačiū, pane pirmininkė. Negalėjau dalyvauti nuo pat diskusijos pradžios, bet, bet kurio atveju girdėjau, ką sakė <clears throat> parlamento delegacijos Ukraina vadovas. Kaip aš suprantu, užmėgsti platus ryšiai, daug pagalbos teikiama įvairiais lygiais, makroekonomikos lygių, humanitarinės pagalbos lygių, nes Ukraina galų galia kaip šalis yra strateginės svarbos valstybė. Aišku, norime užkirsti kelią dar didesniam migrantų antplūdžiui į Europą. Nežinau, apie ką kalbėjo ankstesni kolegė, bet man atrodo, kad egzistuoja tam tikras ryšys tarp į uh, Europą atvykstančių skaitlingų migrantų ir ar tai yra pasiekmė tam tikros politikos, ar dėl to, kad e, pagerėjo Ukrainos gyvenimo kokybė dėl labai didelio, didelės pagalbos ir iš Ukrainos daug mažiau atvyksta migrantų, nes 4 tūkstančiai pareiškimų dėl prieglopščio suteikimo, nežinau, ar tai daug ar mažai, mažai. Ir gal galėtume mes pasinaudoti Ukrainos atveju ir kitaip sumodeliuoti tada pagalbą kitiems regionams, siekdami tokių rezultatų. Toliau. Žinote, kad mūsų komiteto delegacijos vyksta su tikslu įvertinti padėtį atsižvelgiant, aišku, į sukauptą informaciją. Šiandien Ukraina naudojasi ES paramos vaisiais, bet biudžeto kontrolės komiteto delegacija labai dažnai gali tapti, labai dažnai tampa tuo rimbu o ne paskatos priemonę, nes analizuoja, kaip panaudojamos skiriamos lėšos, e, siūlo e, korekcinės priemonės ir net gali pasiūlyti sankcijų. Taigi, kokias jūs priemonės rekomenduotumėte ir e, kokios priemonės jūsų nuomonė duotų naudos. Aišku, geri ketinimai, gera valia, viskas varkoj, bet būtina kad šalis parodytų ir praktinius rezultatus strateginėse srityse, nes išleidžia didžiulius pinigus, kuriuos mes jai suteikiame. Pirmininkė, kas nori pirmiausia pasisakyti? Na, gal ne viską aš galėsiu atsakyti, bet mes stebime padėtį, stebime kokias pažangos Ukraina pasiekia korėdama su korupcija. Mes dirbame kartu su ekosinu, kuris nustato makroekonominės sąlygas ir taip pat su vidaus reikalų generaliniu direktoratu bei vizų tarnybomis, vizų rebi, režimo ir liberalizavimo srityje. Tik šiandien gavome gerų žinių, nes Ukrainos Parlamentas, nepaisant politinės padėties, patvirtino gana ambicingą pajamų deklaraciją. Jūs žinote, tai yra pakankamai kontroversiškas klausimas, bet mes įvedėme būtent tokios deklaracijos pildymo sąlygą, jeigu Ukraina nori, kad jai būtų taikomas liberalesnis vizų režimas. Visada galima diskutuoti, ar stiklinė pilna iki pusės ar e, tuščia, pustuštė. Tačiau jūs minėjote stebėseną. Tai buvo sukurtos naujos institucijos ir tos institucijos atsako viena vertus už kovą su korupcija, tai yra korupcijos atvejų tyrimą ir taip pat už korupcijos prevenciją, nes e, korupcijos prevencija vykdys per tokių deklaracijų pateikimą, taip pat e, per deklaruojamus interesų konfliktus ir e, numatytos jau net sankcijos už e, melagingą informaciją, kuri pateikiama deklaracijose ir už neteisėtą praturtėjimą. Taigi reikia palaukti, kaip visą tai bus taikoma, reikia palaukti, kol bus pradėti tyrimai, kuo baigsis pradėti tyrimai, nes naujasis biuras jau pradėjo 17 tyrimų, tai yra 17 bylų nuo savo darbo pradžios praėjusiai metų gruodį. Ne, kalbėto pasitaiso 70 bylų jau pradėta. Ir mes laukiame, kokie bus kaltinamieji nuosprendžiai po to, kai bus baigti šie tyrimai. Aišku, nebejotinai turėtų būti taikomas atitinkamas procesas ir a, žiūrėsime, ar bus a, keliamos baudžiamosios bylos Todėl mes norime, be kita ko, matyti ir sankcijas. Gerai yra tai, kad stengiamasi Ukrainoje veikti labai skaidriai, nes e, tyriamąją žurnalistiką užsiimantys žurnalistai ir pilietinės visuomenės atstovai tikrai gali suvaidinti savo vaidmenį, papildydami teisės saugos pareigūnų darbą, atskleisdami faktus ir spausdami iš visuomenės pusės teisės saugą. Mes ketiname, na, baigsiu, iš savo pusės mes ketiname remti visas tas institucijas, įvesdami naują priemonę dar šiais metais ir kai kurios priemonės, jeigu aišku jos pasiteisins, reikš, kad toliau bus skatinamos pilietinės e, visuomenės veikla, tyriamoji žurnalistika ir bus skiriama papildomų lėšų tokiam darbui atlikti. Todėl mes labai tikimės, kad stiprindami šias naujai sukurtas institucijas bus įmanoma sutraukyti tą užburtą korupcijos ratą. Tačiau e, neapgaudinėkime savęs, tai yra labai ilgas procesas. Per metus šalis netaps, taip sakant, švari. Tu bet reikia darbą pradėti. Vis tiek pradžia turi būti kažkur. Na, ačiūgi yra dar kitas klaus, kiti klausimų, gal kiti nori juos atsakyti. Taip, ponė pirmininkė, aš galiu pateikti daugiau informacijos, atsakydamas į kai kuriuos iškeltus klausimus dėl makrofinansinės pagalbos ir kreditų. Jų gražinimo laikas iki 15 metų gali būti numatytas, kitaip sakant, tai yra ilgalaikės paskolos, kurias mes galime suteikti, bet toks yra maksimumas. O praktiškai paskolos teikomos nuo penkerių iki šešerių metų laikotarpiui. Taigi po penkių šešių metų Ukraina turės jas gražinti ir mes tikimės, kad pirmąją Paskolą Ukraina turės gražinti 20 metais ir paskiau nuo 20 iki 30 metų reikės Ukrainai gražinti kitas skolas. Aš aišku negaliu garantuoti, kad jums ta informacija patiks, bet turiu pasakyti, kad e, tiek ir taikoma ši priemonė makronomikos lygių, visos paskolos visada būdavo gražinamos. Dabar dėl dujų sektoriaus finansavimo, apie kurį buvo užsiminta. Uh, Europos komisija tarpininkauja Ukrainos Rusijos dėryboms dėl dujų tiekimo, turiu galvoje gamtinių dujų tiekimą. Mes tokiais tarpininkais veikiame jau pastaruosius dviejus metus, dėrybos sudėtingos, bet kalbant apie finansinę pusę, tai kiek aš žinau, ne iš ES biudžeto visą tai finansuojama tiesiogiai. Dar buvo susitarta dėl dviejų svarbių priemonių per pastaruosius šešis ar aštuonis mėnesius. Pirmiausia, EBRD 300 milijonų dolerių paskola, kad būtų galima finansuoti perkant dujas avansinius mokėjimus ir taip pat Europos investicijų bankas bei Europos pasaulio bankas teikia savo paramą, nes pasaulio bankas garantuoja iki 500 milijonų dolerių vertės dujų pirkimą. Taigi tai šie skaičiai tai yra skaičiai, kurie nieko bendra neturi su ES biudžetu, bet kyla bendresnis klausimas. Buvo užduotas jisai, iš kokių biudžeto eilučių yra finansuojama pagalbą Ukrainai. Na, aišku, manau, kad e, į tai plačiau galės atsakyti mano kolega, bet kalbant apie makro finansinę pagalbą, tai tai nėra tiesioginės paskolos, bet neabejotinai yra numatyta biudžete eilutė tokių paskolų tiekimo, nes yra garantijų fondas ir mes turime numatyti, kad nuo bendros e, paskolos sumos 9 procentai yra tas vadinamas rezervinis apsauginis fondas. Ir tai leidžia išnaudoti ES biudžeto galimybės, nes, kaip jūs žinote, viso Mes turime panaudoti 9 milijonus, jeigu norime teikti 100 milijonų vertės paskolą. Ir ta taisyklė galioja ir Ukrainai. Ir gal dar trumpai keletą kitų klausimų bandysiu atsakyti, kurie kolegė kalbant ispaniškai uždavė, jie tie klausimai nėra tiesiogiai susiję su mano uh, kompetencijos riba, bet jūs paminėjote e, pabėgėlių krizę. Aš manau, kad egzistuoja tam tikras svarbus skirtumas, kurio nereikia pamiršti, kai kalbame apie pietinę kaiminystę ir rytinę kaiminystę ir ypač apie Ukrainą. Nepamirškite, kad ginkluotas konfliktas Ukrainoje vyksta labai ribotoje geografinėje erdvėje tai yra teritorijoje, kuri sudaro mažiau nei 5 procentus bendros Ukrainos teritorijos. Todėl tai yra visai kitas klausimas. Ir konfliktas rytų Ukrainoje apsiribo, yra ribojamas geografinių tokių a, ribų. Ir tai reiškia, kad pabėgėliai daugiausia atsidūrė kitoje Ukrainos dalyje. Jiems, aišku, makrofinansinė parama yra teikiama per um, perkelimo programas, nes buvo o, sukurta perkelimo ir įkurdinimo priemonę tam, kad ukrainiečiai pasiliktų pačioje Ukrainoje. Ir taip pat, aš atsimenu, buvo pateikiama statistika, bet aš galiu ir suklysti, nes tikrai labai daug žmonių nuo konflikto Ukrainos rytuose pradžios persikėlė gyventi į kitas vietas. Na, dabar rimbas ir bandelė. Ši politika. Jūs visada galite sakyti, kad pagalba tai tarsi tą bandelę. Ir aišku, tolesnė parama priklauso nuo to, kaip yra įsisavinama parama. Ir tai gali tapti savotiškų rimbų tokia kontrolė. Bet yra ir kitas aspektas. Jeigu nustatoma korupcija, neteisėta veikla arba sukčiavimo atvejai, tokios finansinės pagalbos teikimo srityje, komisija gali pareikalauti nedelsiant gražinti paskolas. Taigi mes turime tokį galimybę sustabdyti paramą ir pareikalauti, kad e, anksčiau nesuėjus terminui būtų gražinta paskola. Ir anksčiau aš jau sakiau, kad iš esmės tai yra dalis bendro finansavimo iš biudžeto ir viskas nėra taip paprasta, kaip projektų finansavimo atveju, kada pinigai yra skiriami labai konkrečiam tikslui, na, pavyzdžiui, pasakyti naujam tiltui. Tada, aišku, lengviau yra įvertinti, ar tikrai pinigai panaudoti pagal paskirtį. TVF skyrė tam tikrą paramą ir nustatė tam tikrą tiesioginę priklausomybę tarp sąlygų ir finansavimo teikimo, bet turime realistiškai visai, viską vertinti. Taip pat buvo trumpai kalbėta apie atkūrimo poreikį, ūkio atkūrimo ir krašto atkūrimo poreikį. Nebejotinai, kad toks poreikis tik stiprės, jeigu konfliktas bus užbaigtas. Ir dabar net negaliu pasakyti kažkokių skaičių, kiek tai galėtų kainuoti, bet makrofinansinis su finansinė pagalba, tai yra daugiau susijusi su valstybės sąskaitomis, jų palaikymu, o ne su atkūrimo programomis. Nes Europos Sąjunga, jeigu kalbame apie atkūrimo priemonę, tai tikriausiai turės tada jau nukreipti Ukrainą į Europos uh, rekonstrukcijos ir plėtros banką. Ir aš įsivaizduoju, kad EBRD, na ir dar viena institucija suvaidins svarbu vaidmenį. Ja, vielen Dank, das ist ganz interessant. Also... Labai ačiū. Tos mintis labai įdomios, ypač teorinė galimybė neteikti paskolos arba paramos iš fondų, jeigu kyla įtarimai dėl korupcijos, tai ta galimybė vis tik tai praktiškai nepanaudojama praktiškai, nes e, padėtis Ukrainoje iš tiesų yra labai sudėtinga, politinė padėtis ir ten gali įvykti vairių netikėtų dalykų, tačiau manau, kad dar nekartą nebuvo atšaukta finansinė parama dėl būtent tokių priežasčių. Atsižvelgiant į tai, kad grėsmės yra pakankamai didelis, mes norime tiksliau žinoti, gauti tikslesnės, tikslesnės informacijos apie tai, kiek anksčiau pažadėtos skirti paramos buvo atšaukta, nes kol kas iš komisijos panašios informacijos praktiškai negauname. Taigi būtų blogai, jeigu, neblogai, jeigu raštu tą informaciją mums suteiktumėte. Aš nieko nežinau, kas būtų atšaukta pagal makrofinansinę pagalbą, tačiau buvo tam tikros lėšos dėl kaltinimų korupciją atšauktos lėšos skirtos Černobilio rekonstrukcijai. Tokie dalykai retai atsitinka, tačiau atsitinka. Ir pastaruoju metu taip atsitiko su vienu projektu skirtu Černobiliui. Galėsime pateikti Jums tolesnį informaciją, jeigu Jūs tai domins. Taip, domins. Da freuen wir uns schon drauf, ja. Nekantri laukiame šios informacijos. Kolega Celeris dabar kalbės. Galbūt um, tik pridursiu, kad rengiant paskutinį biudžeto projektą, kurį vyriausybė pristatė parlamentui, buvo pamiršta įtraukti vieną biudžeto eilutę, kuri yra skirta pareigūnui vyriausiajam, kuris atsakingas už kovą su korupcija. Prezidentas Porošenka teigia, kad taip atsitiko dėl e, aplaidumo, dėl neapsižiūrėjimo ir kad tai buvo techninė klaida ir kad e, ta eilutė biudžete atsiras. Na jo, tie nesusipratimai mums nuolat, nuolat užkliūna. Gaila, kad šiame posėdėje nedalyvauja Europos audito rūmų atstovai ir norėtume, kad galbūt audito rūmai paskirtų savo atstovą kuris su mumis vyktų į šią kelionę ir po to atitinkamas išvadas pasiūlymus pateiktų. Jeigu turėtumėte kokį nors pasiūlymų, kurie būtų naudingi rengiantis mūsų vizitui, tai mielai juos išklausytume. O šiaip, aišku, mes renkame informaciją iš įvairių nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų dirbančių šioje srityje Taigi tikrai norėtume įsitikinti, kokia yra tikroji padėtis šalyje ir e, būtume dėkingi gavę bet kokio pobūdžio patarimų. Taigi kitų norinčių kalbėti nėra. Taigi šį klausimą baigėme svarstyti, kaip ir visą darbo tvarkę, nes 12 klausimą taip pat apsvarstėme, dėl kitų klausimų jokių pasiūlymų neturiu, o tai reiškia, kad kitas mūsų posėdis vyks kovo 22 dieną, čia Briuselė 15 val. Labai ačiū visiems, linkiu gero vakaro, posėdis baigtas.